Turkija yra šalis kandidatė, su kuria deramės dėl stojimo. Mūsų santykiai su šalimis kandidatėmis turi būti garbingi. Iš abiejų pusių, kadangi mes rimtai vertiname dėrybą su Turkija, mums būtina aiškiai pabrėžti, kuriuose sritise siekiama pažangos ir kur Išvelgiame klaidų, e, problemos susijusios su žiniasklaida ir nuomonės laisvė Turkijoje nėra naujovė, todėl su dideliu nusistebėjimu mes po protesto Gizi parke priėmėme domen reidus surinktus prieš žurnalistus ir vakar žiniasklaida kritikuojanti vyriausybė vėl susilaukė teisėtvarkos reidų. Todėl mums kelia didelį nerimą tokia įvykių raida Turkijoje. Ypač veiksmai opozicinės žiniasklaidos atžvilgių, todėl mes padėtį labai įdėmiai stebime, ji yra grėsminga ir e, tie pas principai galioja visoms demokratinėms vertybėms, valstybėms ir kritika negali būti į ją reaguojama smurtu prieš žurnalistus. Aš paprašiau išsiaiškinti, kokia yra padėtis Turkija, todėl ir visų jūsų vardu manau, kad galėsiu pareikšti, kad mes ir toliau įdėmės stebėsime padėti Turkijoje ir jos